Tuo baigiame asmeninius pasisakymus. Norėčiau Jums pranešti, kad kartu su e, tarybos atstovų aš trečiadienį pasirašysiu 22 teisės aktus, kurie buvo priimti bendro sprendimo priimimo procedūros e, būdu. Taip pat kaip ir 74. E, taip pat tai bus padaryta pagal 74 taisyklę. Ir šių teisės aktų pavadinimai bus išspausdinti e, šiandienos posėdžio protokole ir galėsite šios tekstus e, pasižiūrėti. Kaip žinote, kitas mūsų darbo atvarkės klausimas yra e, Europos komisijos pirmininko pranešimas siūlomo kandidato komisijos pirmininko pareigas pareiškimas ir aš pasiūlysiu dabar ponui